tvirtas ir leis mums geriau apsaugoti savo piliečius. Norėčiau padėkoti poniai Bastos ir Sartori ir kitų komitetų pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Debate... Dėkuoju. Diskusijos baigtos. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj vidudienį. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Klausimai komisijai. Pirmasis klausimas yra pateiktas pono Parniu. Jisai yra susijęs su draudimu prekiauti vaistais mediate. Komisarė, kai būsite pasirengęs, prašom. Commissioner, thank you. Well, thank you very much, Labai ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau kar... pakalbėti apie keturis e, klausimų elementus. Pirmasis, ar komisija gali paaiškinti, kodėl nebuvo imtasi sprendimo 98-aisiais uždrausti prekybą vaistais, kuriuose yra benfloreksino? Pasakysiu, kad mes kal... buvo kalbama apie e, šį elementą specialiame komitete kuris dabar vadinasi komitetas e, skirtas nagrinėti medicinius produktus skirtus e, žmonėms gydyti. E, komitetas tuo metu nusprendė, kad benfloreksinas neturėtų būti įtrauktas į nuolatinio vertinimo procedūrą ES lygmenių dėl tam tikrų savo savybių. Tačiau tuo metu buvo e, sutarta, kad Pharmacovigilance, e, farmacinio budrumo darbo grupė turėtų e, pasižiūrėti toliau, kaip veikia šis elementas. 99 metais darbo grupė priejo prie išvados, kad nebuvo didelio susirūpinimo dėl medicinos produktų, kuriuose yra venfloreksino. Toliau e, E, išvados nebuvo pakeistos. Antras klausimas. Ar neturėjo komisijos, komisijai pavojus signalų būti tai, kad Ispanijos ir Italijos valdžia uždraudė šį, čia medžiagą? Italija ir Ispanija neatšaukė benfloreksino licenzijos, prekybos e, benfloreksinų licenzijos Ir tik tai 2009 metais tai buvo padaryta, kai Prancūzija nutarė sustabdyti pardavimo leidimą. Ispanijoje e, Servier, kuris turėjo leidimą ir 2003 metais e, atsisakė šio leidimo. Servier nepaprašė, kitaip tariant, išduoti naujos e, licencijos ir Italijai. Produktas buvo legalus e, Prancūzijoje, Portugalijoje, Luksemburgė ir Graikijoje. Paskui šią medžiagą aptarė Pharmacovigilance darbo grupė, kuri veikia kaip valstybių narių forumas ir kuriame keičiamas informacija apie įvairius vaistus. E, pagal šios grupės duomenis buvo priimti vėliau sprendimai dėl medicinos e, preparatų, bet pirmiausia, tai susiję yra su valstybių narių kompetencija. Ir valstybių narių teisės aktai imasi sprendimų pagal konkrečią situaciją, o komisija gali pradėti tik tai bendrą tyrimą. Dviem atvejais. Pirmuoju, kai valstybės narės priima skirtingus sprendimus dėl leidimo prekiauti ir antra, prieš priimant sprendimą dėl leidim, su, leidimo suteikimo ar atšaukimo jeigu reikia atsižvelgti į informaciją, kurią turi farmakovigilance ir jeigu bendrijos, tai susijęs su bendrijos interesais. E, tokiu, tokiais atvejais veikiame ES lygmenių. Ir e, tuo metu, e, kai tie dalykai buvo aptariami darbo grupėje. Trečias klausimas kodėl komisija neveikė iki 2010 metų birželio, kai buvo galiausiai priimtas aiškus sprendimas dėl šios medžiagos pardavimo. Tik 2009 metais viena valstybė narė, būtent Prancūzija, e, nebeleido prekiauti e, šią medžiagą. Ir po to buvo pradėta peržiūra produktų ir komisija vėliau priemė sprendimą, pagal kurį visos valstybės narės e, buvo, turėjo atšaukti bet kokius medicinos produktus, kuriuose buvo benfloreksino. Reikia pabrėžti, kad e, nauji farmakovigilance e, teisės aktai patvirtinti pernai spalį įdėgė papildomas nuostatas dėl Europos vaistų agentūros veiksmų susijusių su įvair, tam tikrų produktų saugumu. Taip pat buvo įvestos procedūros ES lygmenių, tai susijęs su signalais dėl saugumo tam tikrų priemonių. Ketvirta klausimo dalis - ar komisija prašys vaisto agentūros parengti išsamius retrospektyvius tyrimus apie šio vaisto vartojimą per pastarosius 20 metų? Atsakymas iki šiol komisija nėra paprašiusi vaisto agentūros atlikti e, išsamaus retrospektyvaus e, tyrimo per pastarosiu, dėl pastarųjų 20 metų. E, Prancūzija yra parengusi ataskaitą ir e, anot e, turimų duomenų, daugiausia šio medikamento buvo suvartojama Prancūzijoje. Ačiū. Dabar aiškiai papasakos, pa, nupasakos Jums procedūrą. Visi papildomi klausimai bus pateikti kartu. Pusę minutės skiriama papildomam klausimui, o paskui paprašysiu, kad komisijos nariai atsakytų į visus e, klausimus vienu metu. Dabar e, žodis ponui Parno pateikti papildomą klausimą. Labai trumpas klausimas, atsižvelgiant į tai, ką pasakė komisaras Dali. Aš jam dėkoju už patikslinimą. Jūs e, minėjote 2003-2005 metus e, ir minėjote agentūrą, kuri nebe prašė licencijos prekiauti e, šiuo medikamentu Ispanijoje ir Italijoje. Bet šis medikamentas e, buvo JAV e, leidimas prekiauti šiuo medikamentu buvo atšauktas Junktinėse valstijose, paskui buvo imtasi veiksmų Europos Sąjungoje. Mano klausimas yra susijęs su papildoma stebėsena ir su tuo, kad dabar reikėtų imtis veiksmų ES lygmenių ir kad komisija bei vaistų agentūra turėtų turėti galės, e, norint išvengti situacijų, kurios buvo paminėtos valstybėse narėse. Pakartosiu, Papildomiams klausimams skiriama tik tai 30 sekundžių. Labai atsiprašau, bet yra tokios taisyklės. Klausimų dar daug mūsų laukia išnagrinėti šį vakarą. O kitas papildomas klausimas - pono Tarabelos. Mediate yra tik tai aisbergo viršūnė. Kodėl? vaistai, kurie gali būti pavojingi greisti gyvybei, yra atšaukiami e, iš kitų rinkų, bet jais prekiaujama Europos Sąjungoje. Tai koks, e, tada prasmė, kokia prasmė vaistų agentūros, jeigu jos sprendimai neprivalomi valstybėms narėms? Komisarė. Procedūros, kurios galiojo tuo metu, kai vyko mano paminėti įvykiai, buvo tokios, kaip kad paaiškinau, buvo labai aiškiai atskirta, ką daro valstybės narės ir Europos institucijos. E, ta skirtis iki šiol egzistuoja ir valstybės narės seka, kaip viskas vyksta, tačiau uh, mes e, bėgant laikui galvojame, kad reikėtų sustiprinti mūsų farmacinio budrumo procesus. Ir 2004 metais buvo žengtas žingsnis į priekį, buvo peržiūrėtos e, farmacinio budrumo procedūros, o paskutinis susitarimas, kuris dabar galioja dėl farmacinio budrumo, turi labai daug saugiklių Taip pat e, galima imtis kur kas daugiau veiksmų ES mastu tam, kad būtų užtikrinta, jog bet koks produktas, e, kuriuo nebeleidžiama prekiauti rinkoje, e, kad dėl bet kurio produkto, jeigu įvyks pažeidimų, bus galima imtis tolesnių veiksmų. Anksčiau taip nebuvo. Aš dar galiu pasakyti, jog daviau nurodymus savo tary, e, tarnyboms atlikti atsparumo testą dėl naujų farmacinio budrumo, farmakovigilance procedūrų. Ir mediate yra konkretus atvejs, mes pasižiūrėsime, ar negali panašiai atsitikti, kaip kad atsitiko su mediate taikant naujausias e, farmakovigilance taisyklės. Ar mes norime pasižiūrėti, ar nėra kokių nors problemų? Ar kas nors netrukdo imtis veiksmų? Ir e, jeigu tai bus, mes grįšime pas jūs ir bandysime pakoreguoti situaciją. Dėkoju komisijos nariai. Toliau kitas klausimas. Jį pateikė ponas Belet klausimas yra skirtas komisijos nariui Piebalgui. Tai yra susijęs su įmonės Apple e, vykdomais žiniasklaidos leidinių skaitimų naudojant iPad e, prenumeratos pardavimais. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Apple šiandien e, paskelbė, kad bus galima prisijungti prie e, įvairių leidinių per produktus, kurie pardavinėjami jo parduotuvėse, bet nebe bus taikomas tarpininko reikalavimas. Apple ankstesnis elgesys e, gali būti e, neteisinga praktika, bet e, reikia tai išnagrinėti ir reikia pasižiūrėti, ar Apple neturi dominuojančios padėties. Tačiau rinkų ribos nėra aiškios. Šis sektorius visą laiką plėtojasi. Taip pat egzistuoja keletą platformų, kurias e, galima palyginti ir jos e, užtikrina panašias funkcijas Ir matome, kad vartotojų paklausa kol kas neaiški elektroninės žiniasklaidos leidiniams. Tai reikia šiek tiek palaukti. Kai mes apibrėšime rinką, reikės įvertinti ir dominavimo klausimą. Dovin, dominavimą Europos Teisingumo teismas apibrėžia kaip ekonominės e, galios poziciją, kurią užima įmonė ir ta įmonė gali uh, tada kliudyti veiksmingai konkurencijai atitinkamoje rinkoje ir ta įmonė gali tam tikrų mastų veikti nepriklausomai nuo savo konkurentų ar klientų ir nepriklausomai netgi nuo vartotojų. Komisija pabrėžė, kad e, alternatyvių aplikacijų platformos egzistuoja Keletas bendrovių neseniai jau kai ką įdėgė arba įdėks panašius prietaisus ir priemonės, kurios bus panašios į iPad. Komisija seka, kas vyksta Apple komercinės politikos rytyje. Mes taip pat labai glaudžiai bendradarbiame su nacionalinėmis konkurencijos tarnybomis. E, dėkoju komisarui. Visi papildomi klausimai kartu. Pirmasis ponas Belėt. Ačiū, panė pirmininkė, panė komisijos nariai. Apple šiandieną iš tiesų pranešė, kad norėtų siūlyti naują e, prenumeravimo modelį, tačiau yra akivaizdu, kad Apple už, naudojasi e, savo e, vyraujančią rinkos poziciją. E, e, tai gali daryti didelės žalos Europos leidėjams. Ir, konkurencingumą iškraipyti. Ir dėl to, būt, ar jūs ketinate kažką padaryti, kad nebūtų, kad Apple nesinaudotų, nepiknaudžiautų savo dominuojamą padėtimi rinkoje? Ir kokius terminus esate numatę tokiam žingsniams daryti? Ar savaitės, ar mėnesiai turi praeit, kol jūs imsitės kažkokios iniciatyvos? Pana Zemka. Więc ja bym chciał, panie komisarzu, podziękować panu za odpowiedź. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už atsakymą, tačiau mano nuomonė jūs e, iškėlėte klausimą, kuris yra esminis. Tai yra, reikia išsiaiškinti, kaipgi Europoje E, bus e, patikiamas naujas Apple produktas rinka. Aš manau, kad mes turėtume žinoti, kad egzistuoja reali, realus pavojus iškreipyti rinką šioje sektoriuje Europoje. Dėkui. Well, uh... Reikia dar įvertinti Apple dominuojančią padėtį rinkoje, kadangi rinka nuolat vystosi ir reikia išsiaiškinti, kokia yra rinka ir kokia gali būti dominuojanti padėtis. Joje dabar yra per anksti kalbėti apie bet kokius komisijos veiksmus. Jeigu, būt, jeigu esama nemažai konkurencingų pasiūlymų ir Apple pasiūlymas e, nedominuoja rinkoje, tai komisija nereikia imtis veiksmų. Kaip minėjau, komisija stebi padėti pagal Europos konkurencingumo taisyklės, jeigu bus nustatyta, kad reikia imtis tolesnių žingsnių, jų bus imtasi tada, kai pribręs tinkamas momentas, kai bus padarytas išvados, kad reikia tų veiksmų imtis. O tai bus padaryta, jeigu atsiras toks poreikis. Pirmininkė. Kitas e, klausimas yra ponios Andrikinės susijęs su investicijų apsauga ES ir Rusijos darybose dėl naujos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, Europos Sąjunga 2006 e, metų pabaigoje buvo investavusi 92 milijardus e, Rusijos federacijoje ES yra didžiausias užsienio investuotojas. Tai mes siekime užtikrinti, kad e, pagrindiniai principai rašyti energetikos hartijoje būtų įtraukti į esamas darybas, vykstančias darybas tarp ES ir Rusijos tarp, dėl naujo susitarimo. Šios nuostatos turėtų apimti taip pat ir investicijų apsaugą energetikos srityje ypatingai ginčių sprendimo mechanizmą. Toks požiūris neturi jokios įtakos e, ES nuostatai dėl to, kad tarptautinė energetikos hartija turėtų būti tas, e, ta priemonė, pagal e, kurią reikėtų spręsti visus energetikos klausimus. Taip pat numatant atitinkamus sustarimus dėl tranzito bei ginčių sprendimo tvarką energetikos sektoriuje. ES mano, kad Rusijos dalyvavimas energetikos hartijos rengimo procese, kaip buvo pabrėžta per paskutinį aukščiausio lygio sustikimą, yra labai svarbus ir mes toliau laikysimės konstruktyvaus požiūrio e, šioje srityje. Šiomis aplinkybėmis ES palankiai vertina Rusijos dalyvavimą, tai aiškiai privaloma E, energijos e, bendrų sąlygų nustatymę, užtikrinant tarptautinį energi, energi, energetinį saugumą. Energetikos hartija būtų pats tinkamiausias e, kontekstas vykdyti daugia šalės dėrybas čia, šiame kontekste. Pone Andrikinė žodis. Dėkuoju, turiu papildomą klausimą. Europos parlamente šiuo metu dirbame ties e, būsimą Europos investicijų politiką, rengiame ją. Dėl Rusijos e, girdime, kad Europos e, rinkoje vis daugiau atsiranda Rusijos bendrovė, ypač energetikos sektorija. Tuo pačiu metu Europos investuotojams kyla labai daug sunkumų norint investuoti Rusijoje, ypač į sektorius, kuriuos Rusija laiko strateginiais, pirmiausia, energetikos sektorių. Taigi, kaip komisija ketina užtikrinti, kad abipusiškumo principas investiciniuose santykiuose bus užtikrintas naujame partnerystės susitarime? Ačiū. Komisarė, mes, man reikės, po savaitės. Uh, uh, komisijoje, visa komisija sutiks su Rusijos vyriausybė ir kalbėsime apie investicijų politiką. Abi pusės e, turi tam tikrų argumentų, kuriuos nori pateikti. E, Rusija sako, kad e, kai kurie investuotojai ES nelabai vertinami. Taigi dėrybos tęsiasi. Tuo pačiu metu galiu aiškiai pasakyti, kad per paskutinius metus ryšiai E, tai ypač e, ar, ar pažanga, ypač dėl e, sudėtingų klausimų, šiek tiek yra pasiekta pažangos. Bet mes ketiname išsamei, giliai viską apsvarstyti. Aš taip pat galvoju, kad mūsų ryšiai turi būti pagrysti naujuoju susitarimu, partnerys, naujujame susitarime turi būti labai aiškios nuostatos, nuostatos dėl investicijų apsaugos ir mes turime bandyti išvengti situacijų, kai viena pusė kaltina kitą, kad nesilaiko taisyklių. Man atrodo, kad dabar dabartinė politinė dinamika suteikia daug vilties. Tikimės, kad bus sudarytas naujas susitarimas ir tikimės, kad jame bus tvirtos nuostatos. Pernai įvyko esminių pozityvių poslinkių mūsų santykiuose. Ačiū. Dėkoju komisarui. Kitas klausimas jį pateikė ponė Jensen ir jisai yra susijęs su ES parama pasauliniam kovos su AIDS, tuberkuliozės ir malarijos e, fondu. Pirmininkė, gerbiami nariai, šis klausimas yra labai aktualus ir komisija labai rimtai žiūri į šį klausimą. Mes labai atidžiai sekame, kaip vystosi E, viskas šioje srityje komisija labai e, rimtai remia pasaulinį kovos su aids tuberkulioze ir malerija fondui. Aš e, jau galiu pažymėti, kad, jo da, kad darbas yra sėkmingas ir aš noriu toliau dirbti su šiuo fondu ir mes užtikrinsime, kad būtume vieni iš didžiausių kreditorių iš šį fondą. Mes turime galvoti ir apie atskiras šalis, e, kuriuose būtų gyvendamos mūsų konkrečios programos. Mes turime labai daug dėmesio skirti, kad taip pat, kad nebūtų, neatsirastų problemų, kurios yra paminėtos klausime. E, Generalinis inspektorius fondo atlika tyrimą kaip, dėl to, kaip buvo panaudoti 4,3 milijardo dolerių 43 šalyse. Mes turime daryti viską sistemiškai ir veikti pagal informaciją gautą dėl neteisingo lėšų panaudojimo. Ir mes e, matėme neseniai e, ataskaitą paskelbtą apie lėšų panaudojimą fondo. Tokia praktika yra gana veiksminga, nes tada mes iš tikrųjų užsitikrinsime nulinę toleranciją korupcijai. Komisija savo ruoštų yra numačiusi pasaulio fondo auditą pagal penkis principus tai yra reikalaujama finansinėme reglamente visos informacijos, kurios gauna, organizacijos, kurios gauna finansinę paramą iš ES, turi būti patikrintos. 2010 e, m. lapkritį auditoriai e, padarė išvadą, kad pasaulinis fondas iš esmės e, laikosi pareigų atskirimo principų ir kad yra neblogai tvarkomasi su ataskaitomis e, dėl atskirų šalių. Mes turime užtikrinti, kad bus teisingai elgiamasi su lėšomis, kurias skiriame, e, skiria donorai. Tačiau mes e, norime papildyti, pateikti tam tikrų pasiūlymų, kurie leistų pagerinti fondo veiklą. Šie pasiūlymai turėtų paspartinti reformų darbuotvarkę fonde ir kai kurios priemonės jau buvo patvirtintos sausio ketvirtą dieną. Mes e, imsimės konkrečių priemonių, pavyzdžiui, bus atliekami patikrinimai šalyse. 2011 e, m. E, sausio mėnesį E, priėmėme tolesnius sprendimus. Aš taip pat vasario pradžioje telekonferencijos metu kalbėjau su fondo vadovu ponu Kazački ir mes kalbėjome apie valdymo procesus įvairią veiklą operacijas. Taip pat sekretoriatas vasa, pasaulinio fondo pasiūlė vasario antrą dieną, kad būtų atliktas e, pasaulinio fondo uh, patikrinimas. Taigi, atsakydamas jūsų klausimą, galiu pasakyti, dėl to, ar komisija galvojo sustabdyti lėšų skirimą pasauliniam fondui, pasakysiu, kad komisija yra informavusi vykdomai direktorių fondo dėl to, kad mes galvojame apie laikiną finansavimo sustabdymą ir Taip pat norime pasakyti, kad komisija turi išlaikyti savo bendrus įsipareigojimus siekti, kad pasaulinis fondas būtų reformuojamas ir įdėktų atitinkamas sistemas. Komisija yra apibrėžusi aiškus kriterijus, kurie turi būti taikomi prieš mums skiriant tolesnės išmokas šiam fondui. Šios priemonės e, yra susijusios su pažeidimu, užkirtimu pažeidimų prevencija ir panašiomis priemonėmis. Mes e, sieksime, kad toliau būtų stiprinami kontrolės mechanizmai, nes e, bėgant laikui nėra pats geriausias dalykas stabdyti mokėjimus. Taigi norime, kad kaip galima greičiau būtų sustiprinta kontrolė e, šalių konkrečių atvejų ir kai stikinsime, kad tai padaryta, sieksime atnaujinti mokėjimus. Komisija ir toliau rems e, šį fondą, nes jis yra pasiekęs puikių rezultatų, tačiau yra sukčiavimo atveju ir deramai turime juos spręsti. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Esame didelio susidomėjimo. Šią temą galiu leisti užduoti tik du papildomus klausimus savo kartu. Pirmoji kalbės ponė Jensin, po to ponas Kašmin ir po to ponas Papa Nikolai, ponė Jensin. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui už išreikštą paramą fondui ir už tai, kad jis stengiasi greitai išsiaiškinti visus pažeidimus ir rimtai atsižvelgia šį klausimą noriu paklausti komisijos nario, kokį jis yra numatęs laikotarpį, per kurį bus užšaldytos fondo lėšos, kaip greitai galime tikėtis sprendimo. Remiantis e, turimais domenimis, sukčiavę asmenys buvo suimti. Taigi, per kurį laiką tikitės, kad e, viskas vėl pradės judėti, ponas Kešman. Noriu paklausti, ar pritarėte, kad e, pasaulinis e, kovos su AIDS, tuberkuliozė ir malerija fondas, jo veikla yra labai svarbi ir dabar būtų nusikalstama stabdyti jo finansuojamų projektų įgyvendinimą. Jūs e, privalote ne tik kontrolės mechanizmus sustiprinti, tačiau taip pat ir mūsų įsipareigojimus sustiprinti, siekiant, kad e, žmonės sergantis AIDS, malerija, tuberkuliozė, kaip manoma, grįžčiau susilauktų pagalbos, nes už korupciją neturėtų mokėti nekalti asmenys, kurie kenčia nuo AIDS, tuberkuliozės, malerijos ir kitų lygų. Ponas Papa Nikolau. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos nariui už atsakymą. Remiantis paskelbtą informaciją, Europos Sąjunga nuo 2002 iki 2010 metų šiam fondui skyrė daugiau nei 900 milijonų eurų lėšų. Norėčiau patikslinimą, jūs minėjote problemas, tačiau galbūt atlikote ir atitinkamą įvertinimą ar šios lėšos tikrai buvo tinkamai panaudotos ir jas panaudojus buvo pasiekti užsibriežti tikslai. Ačiū žodis komisijos nariui. Ja, e, esama dviejų medalio pusių. Viena vertus pripažįstu, kad fondo veikla tikrai yra puiki, niekas tuo nebejoja. Šiau kita vertus kalbama apie mokesčių mokėtojų lėšas, viešasias lėšas, ir vienas netinkamo panaudojimo arba sukčiavimo atvejis gali sunaikinti šimtų tūkstančių žmonių darbą, todėl mums reikia ieškoti sprendimo pakankamai greitai. Aš e, tikiuosi, kad iki e, vasaros mes e, baigsime auditą ir galėsime atnaujinti mokėjimus ir e, manau, kad svarbiausios sritis turi būti identifikuotos, e, kuriuose būtina atnaujinti mokėjimus. E, pervedant pinigus problemų nėra, tačiau kuomet šalys pradeda tas lėšas naudoti, rizika yra pakankamai didelė. Ir viskoms valstybėms skiriamų lėšų dydis taip pat e, tam turi įtakos. Mes privalome reformuoti fondo veiklą kaip įmanoma greičiau, nes jeigu kitais metais bus nustatyti pažeidimai, jūs būsite pirmieji, kurie tvirtins, kad komisija žinojo apie šios pažeidimus, tačiau nesėmė jokių veiksmų. Ir e, dabartiniai tvirtinimai, kad reikia saugoti, gelbėti sergančių žmonės, nebus e, pakankami. Todėl aš nemanau, kad mes e, esame padarę e, kažkokios tai lemtingos įtakos fondo veiklai. Mes privalome užtikrinti e, fondo ir ES mokesčių mokėto lėšų panaudojimo patikimumą. Pirmininkė, ačiū. Kitas klausimas skirtas komisijos nariui Tajani. Jį uždavė ponas Higgins klausimo tema CE ženklas so commissioner when you are ready. commissioner please. signor presidente onorevole higgins pone pirmininke gerbiamasis pone higginsai ce ženklas yra labai svarbaus mechanizmo dalis, tai yra mechanizmo, kurio rūpinamasi, kad rinka veiktų teisingai, tinkamai. Naujosios teisinės nuostatos, priimtos 2008 metais, dar labiau sustiprino šio ženklo patikimumą, ypač trijose sritise. Su pirma, E, šis, e, geriau kontroliuojama ženklinimo sistema ir taip pat e, geriau kontroliuojama rinka nacionalinių institucijų ir taip pat užtikrinama, kad būtų kontroliuojami tinkamai ir gamintojai. Ir taip pat tos institucijos, kurios teikia leidimus tokiam ženklinimui. Tik tie produktai, kurie yra e, gaminami remiantis Europos e, ta, nustatytomis e, taisyklėmis, gali būti, gali būti ženklinami šiuo ženklu. Siekiant apsaugoti šį ženklą, mes siekiame didinti jo patikimumą ir e, būtent šio ženklų e, ženklinami produktai įgyja didesnė, e, didesnė, geresnė reputacija visame pasaulyje, ne tik mūsų regione. Ir mes stengiamės užkirsti kelią piknaudžiavimui šiuo ženklu, ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Parlament, reaguodama į Europos parlamento reikalavimus, Europos komisija vykdė informacinės kampanijas apie ES EC ženklą ir e, ypač atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių ir e, vartotojų dalyvavimą, taip siekiant e, paremti visus suinteresuotus subjektus, ypač mažasias ir vidutinės įmonės, kad jos suprastų tiksliai, ką reiškia šis ženklas ir kaip veikia šio ženklo taikymo mechanizmas, kad būtų tinkamai taikomos nustatytos taisyklės ir būtų kovojama su falsifikavimu. Tokiu būdu stiprinamas Europos produktų e, konkurencingumas. Mūsų dėrybos su trečiosiomis šalimis, Merkozūro, Latino Amerikos valstybėmis, ypač Argentinos, e, e, su Argentina, prisidėjo prie e, tolesnio šio ženklo mechanizmo išplėtimo į kitus regionus. Aš norėčiau e, dėti visas pastangas ir ateityje, kad būtų išspręsti e, klausimai susiję su, su šiuo ženklo taikymu kitose regionuose. Ir apie tai bus kalbama ir su partneriais iš Latino Amerikos ir sustikimų metu su E, Latino Amerikos e, valstybių, tokių kaip Brazilija, Argentina, Čilė atstovais. Draugė su jumis aš taip pat sieksiu ir toliau, kad šis e, ženklo taikymo mechanizmas ir toliau būtų naudojamas veiksmingai ir kad mūsų įmonės, jų gaminama produkcija būtų dar labiau konkurencinga. Aš e, teiksiu nuolatinę informaciją apie tai, kaip toliau, e, kokios yra tolesnės šio, e, tendencijos šioje srityje ir pateiksiu atitinkamą ataskaitą 2013 metais, kaip tai buvo numatyta atitinkame reglamente. Dėkui. Uh, dėkuoju komisarai. Du kolegos nori paklausti. Pirmasis ponas Vincas, paskui ponė Tikau. Dėkui pirmininkė, dėkuoju komisarui už atsakymą Pati mintis yra labai gerai, jinai pirmiausiai skirta vartotojams, e, taip pat galvojam apie ES pagamintų prekių kokybę, reputaciją, bet Eurostate neradau jokios informacijos dėl apie tai, kiek vertas e, šis simbolis verslui ir Antras dalykas, man atrodo, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip panaudoti plačiau. Dešimtaisiais metais balandį Hanoverio mūgėje buvo padaryta labai rimta plati kampanija, kuria buvo populiarinama e, žymi CE. Aš manau, kad mes turėtume galvoti apie platesnės galimybės, nes tikrai potencialas didžiulis, ne tik apie koncentruotus veiksmus. Dabar ponia Tikau. Pone komisijos nary, jūs kalbėjote apie ES konkurencingumo didinimą. Aš sveikinu jūsų pastangas plėtojant pramonės politiką ES. Tačiau norėčiau paklausti, kiek procentų produktų teikimo ES rinkai turi šį ženklą ir kiek procentų šių produktų buvo pagaminti Kinijoje? Grazie. Komisaras, ačiū. Dėkoju už tai, kad atkreipėte mano dėmesį į kai kurias problemas. E, mes jas be abejo atsižvelgsime ir jas gerai išnagrinėsime. Žinoma, Dar yra įvairių falsifikavimo e, atvejų, tai yra tie produktai, kurie ir legaliai, ir nelegaliai importuojami į ES, tačiau ES komisija ir bendrijos institucijos dėja neturi jokių e, muitinių e. ar, ar policijos e, tarnybų, kurios galėtų padėti ir dėl to mums reikia remtis mūsų bendradarbiavimus valstybėmis narėmis ir siekiant užkirsti kelią tokių produktų, falsifikuotų produktų patekimui į ES rinką. Mm, pradėjome informacinę kampaniją apie ją pakalbėsiu vėliau. Tačiau tiesiog noriu paminėti, kad minė, e, e, pradėjome šią kampaniją siekdami pagerinti šios ženklo žinomumą ir taip pat siekdami e, įtvirtinti tam tikras produkto kokybės garantijas, kad, būtų, galė, kad galėtume įvertinti, kuris produktas yra falsifikuotas, kuris ne. Pavyzdžiui, į Rotterdamo uostą patenka didžiuliai srautai vairių prekių aš pats asmeniškai ten nukeliausiu, kad pademonstruočiau, jo komisija labai įdėmiai stebi situaciją ir jai ši tema yra labai svarbi. Produktai patenkantis iš, Europos, iš už ES ribų į didžiuosius uostus yra e, mūsų dėmesio centre. Aš manau, kad šis ženklas turėtų būti naudojamas daug intensyviau, tačiau mes vis dar esame pirmoje šio, produkto, e, e, šio, šio ženklo e, taikymo mechanizmo fazėje. Ir mūsų vykdoma informacinė kampanija yra Europos parlamento raginimo rezultatas. Ir aš pats prisimenu, kad E, prieš keletą metų Europos parlamento nariai man sakė, jog yra būtina užtikrinti e, bendrijos nuostatų laikymasi taikant tokį ženklą, kadangi šis ženklas turėtų pademonstruoti, jog e, gaminys, kuris yra šio ženklų ženklinamas, yra iš tiesų geros kokybės. To tam mums reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų nustatytų taisyklių prieš metus vyko uh, klausimas čia parlamente ir man taip pat buvo iškeltas šis klausimas. Kai kurie parlamento nariai prieš metus jau sakė, jog turėtume eiti dar toliau. Be CE ženklo turėtume įvesti ir Europos kokybės ženklą. Aš nesu prieš, tačiau pirmiausia, reikėtų pasirūpinti, kad CE ženklo naudojimas būtų vis labiau popul, vis populiaresnis ir tam mums reikia intensyvesnės informacinės kampanijos ES. Antroje fazėje mes galime pradėti galvoti apie naujas iniciatyvas. Tačiau pradžioje, mano nuomonė, turėtume dėti visas pastangas, kad CE ženklas e, taptų e, įprasta praktika vis, e, visas, tarp visų ES įmonių, tame tarpe ir mažų ir vidutinių įmonių veikloje, o tam joms galbūt reikia iš tiesų daugiau informacijos. Aš norėčiau Europos parlamentui patvirtinti, jog e, esu labai suinteresuotas šio e, darbo sėkme ir norėčiau padėkoti už jūsų klausimus, kadangi manau, kad e, būtent taip mes galime vaisingai diskutuoti šią temą ir bendradarbiauti tarp institucinių lygmenių ir savo stipraus bendradarbiavimo dėka mes padėsime daugiau sužinoti ES įmonėms apie CE ženklą. Ir, kaip jau sakiau, mums reikia daryti spaudimą valstybėms narėms, kad, būtų, kad jos būtų budrios prie savo išorės sienų, tačiau ir vidaus rinkoje taip pat kad būtų iškirstas kelias e, e, produktų falsifikavimui ir kad CE ženklas nebūtų nelegaliai naudojamas, taip apsaugant mūsų gaminius. Ir tos e, tais, bendrijos taisyklių laikymasis yra svarbus mūsų vartotojų apsaugai. Dėkui. Dėkui, komisarė. Kai kas iš jūsų labai kantriai laukiate salėje, bet mes labai vėluojame. Taigi siūlau, kad į kitus tris klausimus būtų atsakyta kartu, kad komisaras Tajani juos atsakytų kartu ir tada papildomus klausimus galės pateikti tik tai e, autoriai klausimų, o paskui perėsime prie klausimų ponui Ševčiovičiui. Taigi klausimai, kuriuos pateikė ponas Papaniko Lao dėl nevienodos verslo aplinkos, pono Krauli klausimas dėl mažų ir vidutinių įmonių ir ponios Harkin klausimas dėl verslumo šalyse, kurios taiko griežtas taupimo priemonės. Nenoriu būti nemandagi, bet komisarė labai jūsų prašau taip pat pernelyg neužtesti savo atsakymo. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Žinoma, šios temos yra iš tiesų labai įdomios. Komisija yra išreiškusi valią stiprinti verslumą ES ir tam sukurti geresnės sąlygas, geresnės sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat pagerinti jų prieigą prie rinkos. Tai yra temos, kurios man yra prioritetinės. Artimiausiomis dienomis yra numatyta ir e, smulkiojo verslo akto peržiūra. Šio akto principai visiškai atitinka e, 2020 strategijos principus. E, ir nacionaliniu lygmeniu jo, šie principai taip pat yra remiami. E, iš visos suinteresuotos šalis ir subjektai dalyvauja e, darbe, kuriuo siekiama užtikrinti, kad e, smulkiojo verslo akto principai būtų tinkamai taikomi, o Mes siekiame, kad visi tie principai būtų įgyvendinami tinkamai ir, ir ES, ir nacionalinių lygmenių. Mes mm, norime e, pagerinti poveikio vertinimo e, rengimo e, kokybę, vykdyti tinkamą verslo politiką nacionalinių lygmenių, siekiant palengvinti gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir e, įvedame vadinamą į testą, kuris turėtų prisidėti prie šių įmonių konkurencingumo didinimo. Visos valstybės narės turėtų laikytis vienodo požiūrio e, e, taikant nacionalinių sprendimų prieimimo procedūras. Labai svarbu yra mažinti administracinę naštą mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Taip pat pasiūlysime konkrečias priemonės, kaip antai vieno langelio principą, kad e, būtų paspartinti procesai, kurie palengvintų e, mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Taip pat norime skatinti ir jaunų žmonių verslumą. Europos parlamentas e, tam taip pat sutelkė savo impulsų, mes sukūrėme Erasmus programą, kuri e, davė nemažos e, e, pažangos ir mes taip pat sieksime, kad ir bandomieji projektai taptų nuolatiniais, tai yra tie projektai, kurie buvo iš tiesų sėkmingi. Mes taip pat norime sukurti įmonių, atsiprašau, nor, norime 22 valstybių narių ambasadorių tinklą sukurti, siekiančių tinklų ir taip pat norime skurti programas, kurios, pagal kurias e, galėtume skatinti e, jaunimo e, verslumą bent 12 valstybių narių ir taip pat norime padėti įmonėms plėtoti savo veiklą ir už ES ribų. Mūsų konsultacijų su suinteresuotais subjektais rezultatai mums padės pakeisti Mm, gairias ir pagerinti sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, pasinaudoti ir e, valstybės paramą. Esame mm, sukaupę nemažos pas, pa, mm, patirties šioje srityje, praeitie buvo vykdomi tikrai e, sėkmingi projektai, e, kurie buvo. E, taiko, kurių tikslinė grupė buvo mažosios ir vidutinės įmonės plėtojančios savo santykius su kitomis, e, su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Azijos valstybėmis. Ir e, mes taip pat galime teikti, jog e, ir toliau konsultuosime su Europos parlamentu dėl mažų ir vidutinių įmonių veiklos pagerinimo, jų ryšio pagerinimo, ryšių su trečiosiomis šalimis kitose pasaulio regionuose. Ir mes taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms esame e, sukūrę konsultacijų ir kontaktų centrus Kinijoje ir Indijoje. Aš pats esu buvęs, e, e, tai buvau ten nuvykęs. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad rytoj bus išrinktas naujasis. Uh, M, misteris MVI, tai yra mažo ir vidutinė įmonė. E, tai bus pan Karecha, kurio, kurio užduotis bus e, pasirūpinti e, tinkamu mažo, smulkaus verslo akto įgyvendinimu. Mes taip pat sieksime, kad e, e, vietos institucijos, regionų valdžios institucijos taip pat paskirtų savo atstovus atsakingus už mažų ir vidutinių įmonių veiklos e, gerimą ir, ir sąlygų toms įmonėms veikti gerinimą ir smulkiojo verslo akto įgyvendinimą. Dėkoju. Uh, Ačiū komisijos nariu. Pinėjau tris papildomus klausimus. Steiksime galimybę užduoti klausimą autoriams, ponas Papa Nikola. Ačiū už Jūsų atsakymą. Užmojai tikrai pakankamai platus, tačiau ženkime žingsnį atgal. Konkurencingumo taryba 2008 metais paragino valstybės narės sutrumpinti įmonėms nustatytus laikotarpius. Komisija po trijų metų norėjo atlikti peržiūrą ir prasidėjus kriziai mes matome, kad e, Graikija per 15 žmonių e, dienų įkūrėma e, įmonė, Austrija per 11, Graikija per, tai yra Belgija per 2 dienas. Kaip komisija dabar gali nuo žodžių perėti prie darbų tam, kad įmonės būtų galima paprasčiau steigti valstybės narės. Ponai Kraulius teikiam žodį. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariui už atsakymus. Tris aspektus norėčiau paminėti. Pagalbos langelis yra pakankamai mm, e, naudinga idėja e, siekiant pagreitinti įmonės teigimus. Vieno langelio principas taip pat e, galėtų ES būti pradėti taikomas ir e, tai padėtų mums padidinti e, eksportą į Braziliją, Rusiją, Indiją, Kiniją. Taip pat reikėtų geriau pasinaudoti mūsų ryšiais su Japonija, siekiant pagerinti tiek investicijų aplinką, tiek prekybą. Ačiū. You, Pane Harkin, ačiū komisarė. Mano klausimas galbūt sudėtingesnis, nes jis susijęs su tomis šalimis, kurios taiko griežtas taupimo priemonės, kaip mano šalis Airija. Mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia galimybių gauti kreditą, bet dėl daugelio priežasčių jos negali gauti kreditų. Pirmiausiai, bankams reikia geresnio užstato, kartais MVI nenori rizikuoti ir skolintis dabartinėmis aplinkybėmis. Taigi mano klausimas, šiame kontekste ar komisija galėtų patvirtinti kitas priemonės kaip paskolų garantijų sistemas ar kažkokias e, mikrofinansavimo priemonės ES mastu. Ačiū komisarų žodis. Dėkuoju. Pone pirmininkė. E, e, labai daug kalbama parlamente apie mažas ir vidutinės įmonės. E, Praeitą vakarą kalbėjome apie jas. Taip pat galvojame, kaip e, komisija galėtų prisidėti tam tikromis priemonėmis ir padėti MVI. Kaip vakar, vakarės sakiau, parama mažoms ir vienoms įmonėms man yra prioritetas dėl daugelio priežasčių. Mes negalime pamiršti, kokios svarbios yra šios įmonės mums brendant iš krizės. E, strategijoje Europa 2020 jos yra tarsi centrinė dalis realioje ekonomikoje. Tai yra tarsi gyvybės užtikrinimas mūsų ekonomikai, realiai ekonomikai. Ypač galvojant apie ateitį, Kalbant socialinę prasme, e, mažos ir vidutinės įmonės taip pat vaidina lemiamą vaidmenį, nes juose bus kūriamos naujos darbo vietos Europos Sąjungoje. Restruktūrizuojant e, pramonę taip pat e, to nereikia pamiršti. Turime užtikrinti, kad MVI galės konkuruoti. Konkurencingumas reiškia novatoriškumą reikia, bet e, reikia tuo pačiu ir užtikrinti kreditavimo galimybės MVI. E, parlamentas prisidėjo patvirtinant dokumentą dėl e, vėlų, pavėluotų mokėjimų tarp vyriausybinių verslo verslui ir nuo spalio mėnesio valstybės narės šį dokumentą pradės įgyvendinti, o net gal ir anksčiau e, įsigalios direktyva. E, visoje Europos Sąjungoje ir tai reiškia, kad maždaug 180 milijardų eurų atsiras Europos Sąjungoje, kuriais galės pasinaudoti MVI. Dar ne viskas. Buvo jau pabrėžta parlamento dokumentuose dėl MVI politikos CRP, kad Komisija turės išsiaiškinti, kokios yra problemos MVI gaunant kreditus. Londono birža dalyvauja šioje iniciatyvoje, tikriausiai visiškai nekeista. Jungtinė karalystė ir pas, finansų pasaulis labai rimtai remia finansavimo galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes turime užtikrinti, kad finansų pasaulis rems realiąją ekonomiką. Tai bus rimtas signalas. O aš esu pasiryžęs ir toliau e, siekti geresnių MBI kreditavimo sąlygų per finansų forumą. Turime galvoti apie įstatinį kapitalą, kurį būtų galima gauti tarp valstybinių lygmenių, reikia galvoti apie investicijų banką ir kitas finansavimo įstaigas. Turime užtikrinti, kad ES lygmenių bus užtikrintos geresnės kreditavimo sąlygos. Mes įgyventinam atitinkamas programas ir vakar vakare aš apie tai kalbėjau. Mhm. Nežinau, ar kas nors iš jūsų girdėjote šią diskusiją, žinote, kai buvo rimtai kovojama, kad užtikrintume tam tikras sąlygas, kad taip pat mes į, užtikriname, kad, ry, kad būtų visose valstybėse narėse užtikrintos geresnės finansavimo sąlygos. Aš esu dalyvavęs daugelį susitikimų, e, kur buvo kalbama apie mikrokreditavimą Briuselėje. Taip pat vyko susitikimai, susitikau su Italijos vyriausybės atstovais, kurie galvoja apie naują mikrofinansavimo mechanizmą. Jis jau pradėtas įgyvendinti ir atrodo, kad visai neblogai veikia. Taigi reikia keistis pažangę praktiką ir šioje srityje tarp narių o dėl e, vienodų sąlygų nebuvimo problema egzistuoja. Mes turime paspausti valstybės narės ir užtikrinti, kad kovosime su biurokratija. Daug kalbama apie europinio ligmens biurokratiją, bet dažnai valstybės narės irgi neblogos konkurentės ES dėl biurokratinės naštos. Mes turime iš esmės pergalvoti šios dalykus. Turime užtikrinti, kad valstybės narės taip pat taikys tuos testus, kuriuos pradeda taikyti Europos komisija dėl poveikio vertinimo. E, aš keliausiu, lankysiuosi Europos sostinėse ir bandysiu paskatinti valstybės narės kuo greičiau įgyvendinti visas administracinės naujoves, kad būtų lengviau steigtis MVI. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje, e, labai nebeturime laiko, jis sako, komisaras, bet ši tema tokia svarbi, aš esu taip atsidavęs jai. Atsiprašau, kad e, šiek tiek uždėlisiu atsakinėdamas į šį klausimą. Ačiū komisarė. Dabar Pirmasis klausimas komisijos nariui Šefčiovičiui. E, tikiuosi, jis e, ateis į pirmą eilę. Kaip galima greičiau. Pirmasis yra ponios e, Blinkevičiūtės klausimas dėl lygių galimybių strategijos komisijoje. Pone Šefkovičiau, kai būsite pasirengęs, prašom. Dėkui, pirmininkė, aš labai džiaugiuosi gavę šį klausimą ir turiu gerų naujienų. Nuo sausio pirmos daugiau moterų dirba komisijoje. Pirmą kartą taip atsitiko ir aš labai didžiuojasi šiuo rezultatu, bet ne viskas dar padaryta. Mes turime toliau gyventinti savo politiką ir priimti daugiau moterų į komisiją į vidutinės grandies vadovių pareigas ir administratorių pareigas. E, ir iki mūsų komisijos darbo pabaigos mes norėsime pasiekti geresnių rezultatų kad moteris sudarytų 25 procentus vyresni, vyresniosios e, grandies vadovių ir kad būtų 43 procentai administratorių moterų. Per pastarusius 15 metų vyko daug pokyčių, moterų vadovių skaičius labai išaugo, bet norėtume taip pat toliau dirbti ir taikysime tam tikrą metodą. Uh, pagal kurį e, į pensiją e, išėjusios žmonės keisime e, taip, kad moteris būtų 30 procentų vyresnės vadovės ir kad 50 procentų būtų mm, vidurinės grandies vadovės. Dabar aš e, noriu pasakyti, kad pasižiūrėjau, kaip yra kitose institucijose. Europos parlamente padėtis netokia bloga, skaičiai yra labai įspūdingi, e, taryboje nėra taip ir mes e, turime šiek tiek skirtingus rezultatus. Geriausias metodas, kaip dirbti toliau, būtų tęsti mūsų geriausios praktikos keitimosi politiką, keistis patirtimi apie tai, kaip būtų galima gyvendinti mūsų politiką. Aš žinau, kad administracijų vadovai, generaliniai sekretoriai taip pat e, svarsto šį klausimą reguliariai ir aš tikiuosi, kad keitimasis gerąją praktiką e, duos e, deramų rezultatų visose institucijose. Ačiū. Mm, ačiū pone komisare už geras naujienas sveikinu kad europos komisijoje yra daugiau moterų negu vyrų bet štai kokį norėčiau papildomą jums klausimą kaip manote kiek laiko E, reikėtų europos komisijai kad ne dvidešimt penki procentai ir ne keturiasdešimt trys procentai būtų moterų dirbančių vadovaujamą darbą o bent jau e, penkiasdešimt procentų kiek tai užtruktų kaip jūs manote iki kadencijos pabaigos sakėt kad tik tokius galite pasiekimus turėti ir vis dėlto ne visai tiksliai atsakėt į mano klausimą kokia būtų jūsų kaip komisaro nuomonė dėl bendros europos sąjungos institucijų lygių galimybių strategijos bendros europos sąjungos institucijų visų ir, nes tai būtų labai geras pavyzdys valstybėms narėms e, tiek dirbantiems žmonėms viešajam sektoriui tiek privačiam sektoriui. ačiū. Mulțumesc, doamnă președintă. <coughs> Aș dori să extind... Aš norėčiau šiek tiek uh, praplėsti kolegės klausimą ir paklausti komisijos nario, ar panaši lygių galimybių strategija yra parengta naujų valstybių narių e, viešosios tarnybos institucijoms. Šodis komisijos nariui. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū už papildomus klausimus. Pritariu jūsų nuomonė ir tam, kad minėti skaičiai galbūt nėra tokie toli siekiantis, kaip mes pageidautume. Tačiau tiesa yra tokia, kad kuomet pradėjome gyvendinti lygių galimybių politiką 95 metais komisijoje, nuo to laiko mes sugebėjome moterų dalį padidinti penkis kartus vadovaujamuose pareigose. Reiškia, dabar esame penkis kartus daugiau moterų užimančių vadovaujamas pareigas nei anksčiau. Taigi, aišku, tas pradinis lygis buvo pakankamai žemas ir reikia atsižvelgti į dabartinę aplinką Europoje susijusią su lygiamis galimybėmis tiek ES institucijose, e, tačiau ir valstybėse narėse. Privalome pagerinti sąlygas ir galimybės, kad moteris e, užimtų daugiau vadovavimo pareigus, daryti atitinkamas sąlygas derinti šeimą ir profesinę veiklą, e, taip pat vaikų priežiūros institucijų daugiau įsteigti tam, kad galėtume uh, padidinti moterų skaičių vadovaujamuose pareigose, tačiau ES institucijose, manau, mes esame nustatę pakankamai aukštus standartus ir e, valstybėse narėse taip pat bandome, bandoma tokias pačias sąlygas sudaryti. Komisijos narė Reding, mano kolegė, dabar siūlo strategiją, kuri turėtų užtikrinti lyčių lygybę, taip pat ir e, privačiose verslo struktūrose po dviejų mėnesių mes turėsime per, vieša, per viešasis konsultacijas aptarti e, tą strategiją su verslo, verslo struktūromis, turėsime apsispręsti ir pasirinkti kvotų struktūrą ar pasirinkti tokią sistemą kaip komisijos, siekiant sudaryti e, patrauklės sąlygas <clears throat> nustatant atitinkamus tikslus atskiriams komisijos generaliniams direktoratams, aš manau, kad po šių konsultacijų galėsime tikėtis atitinkamų rezultatų. Pirmininkė, ačiū komisijos nariai, atsiprašau, kad taip ilgai turėjote laukti, taip pat atsiprašau vertėjų. Dabar E, daugiau klausimų neatsakinėsime, į tuos, kurios nebuvo atsakyta, atsakymai bus e, išsiųsti raštu. Komisijų, klausimų e, valanda komisijai baigta, žodis ponai keli. Noriu tik tai trumpą pastabą išsakyti. Tai nesusijęs su jumis asmeniškai, tačiau noriu pareikšti pastabą dėl klausimų valandos organizavimo. Ne vienas parlamento narys nežino iš anksto, kiek, kiek klausimų bus atsakyta, kiek papildomų klausimų bus e, užduota. Ir tai yra nepriimtina sistema. Buvau susitikęs su baronienė Letvot, kuri pavėlavo į vakarienę, nes tikėjusi, kad bus atsakyta į jos klausimą. Aš e, atsiskiau dalyvauti vakarienė, todėl, todėl kad taip pat tikėjausi bus atsakyta mano klausimą. Aš pagėdaučiau, kad būtų iš anksto e, pranešta į e, kiek klausimų bus atsakyta. Ir paprasčiausiai e, mes galėtume tokią informaciją gauti iš anksto elektroniniu paštu. Tačiau mano ši pastaba nesusiję su jumis asmeniškai, pane pirmininkė. Pirmininkė, ačiū už jūsų pasisakymą. Aš su viena iš vicepirmininkų atsakingų už klausimų laiką. Ir mes kartu su komisija dabar siekime įgyvendinti tarp institucinio sustarimo nuostatas, pagal kuris siekime pagerinti klausimų komisijai organizavimo, todėl džiaugiuosi, kad komisijos narys Šefčiovičius šiandien dalyvauja mūsų diskusijose ir tikimės, kad e, tai padės e, ieškoti naujų būdų siekiant pagerinti padėtį e, ir pagerinti klausimų valandą, kuri numatyta tarp įstusinės susitarime. Dar kartą jums dėkoju, taip padėkoju vertėjams posėdis sustabdomas iki 21 valandos.